diskusijos dėl dėrybų dėl ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarimo. Komisijos pasisakymas dėl dėrybų suteiksiu žodį komisarui Almunijai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Gerbiami nariai. Komisijos narių e, vardu e, Pakalbėsiu apie dėrybas dėl su Vietnamu. 90 procentų, 90 milijonų ten gyvena, tai yra antra pagal dydį e, Azijos e, valstybė. 96-aisiais pradėtos e, reformos e, Vietnamą pavertė iš vienos neturtingiausių valstybių į klestinčią valstybę. Ir tik 6 procentai. Augimas buvo net 6 procentų ir per pastarysis metais Vietnamas netgi pralenkė Indoneziją. Todėl e, Vietnamas tapo trečiaja svarbiausia partnerė e, Azijoje po Singapūro, Malazijos ir Tailando. 90 procentų ekonominio augimo bus e, sukurta e, ne Europos Sąjungoje, labai didelė dalis Azijoje ir Ramio vandenino regione. Azija yra vienas iš svarbiausių ekonomikos e, variklių, todėl yra logiška, kad mes stiprintume ryšius su Azija ir Ramio vandenino regionu. Reikia skatinti investicijas ir augimą. Tai mūsų atsigavimo po ekonominės krizės strategijos dalis. Tai taip pat yra svarbus žingsnis e, stiprinti, stiprinti ryšius su e, tuo regionu. E, dėrybos su Vietnamu, kalbama ir apie mm, reglamentavimą, ir, ir viešosius pirkimus, ir investicijas, taip toliau. Tai bus aiškus, bus daromasi dėl asociacijos sustarimo, kuris e, Vietnamui padės e, taip pat dirbti skaidrumo, viešųjų konsultacijų srityje ir bus atsižvelgta į ekonominius poreikius šios šalies. E, Vietnamas derasi dėl įvairiausių naujų susitarimų su partneriais Azijos ir Ramio vandenino E, regione komisaras susitiko su Vietnamo priekybos komisaru Vietname ir tikimasi, kad šios dėrybos eis į priekį ir bus baigtos e, šiais metais spalio pabaigoje, tam, kad Europos ir Vietnamo verslininkai galėtų kuo greičiau pasinaudoti šios sutarties mm, suteikiamos galimybėms. Noriu padėkoti parlamentui už šią rezoliuciją, kuri aiškiai siunčia žinę mūsų partneriams dėl e, vykstančių dėrybų. Ačiū. A. Ačiū komisijos nariui. Toliau ponas Kasparė. Pone pirmininkė, kolegos. tarptautinė priekyba yra labai svarbu, skatinant ekonomikos augimą, tai yra, aišku, tas pats ir ASEAN šalims svarbu, jos yra atsivėrusios ir dalyvauja pasaulinėje priekyboje, todėl jų augimas yra toks gyvas. Šios darybos jau vyksta kurį, kurį laiką ir dabar Mes norime savo rezoliuciją aiškiai pasakyti, kad mes turėsime prioritetų per darybas, kuriuos turės komisija atsižvelgti. Ir šioje diskusijoje mes norime aiškiai pasakyti atvirai, kad e, šios darybos turi būti skaidrios. Na, o dėl turinio, tai man ypač nerima kelia tai, kad Europa eina e, link Vietnamo, tai yra šalis, kuri auga greitai, tačiau turime būti atsargus perinamojo laikotarpio, nes tuose susitarimuose dažnai būna tam tikrų asimetrijų. Susitarimams turi būti taikomas tam tikras terminas. Jie negali būti taikomi neribotą laiką, nes jie yra nesimetriški. Antra, Vietnamo teisės viršenybės praktika toli gražu netitinka ES principų ir standartų. Reikia užtikrinti investuotojų apsaugą, kad ES investuotojai būtų apsaugoti, nes teisinė sistema Vietname iš tikrųjų netitinka Europos demokratinių standartų. Mes norime pasiūlyti paskatų investuotojams dirbti toje šalyje, bet jie turi būti apsaugoti nuo vyriausybės e, netikėtų sprendimų, kurie priimami dėl kokiu nors politinių priežasčių. Reikia tam tikros apsaugos investuotojams. Todėl raginčiau kolegas e, pritarti tokiems nuostatoms per balsavimą šiandien. Noriu padėkoti komisijai už tai, kad darybose pavyko pasiekti pažangos, e, siekime šį darbą baigti šiemet, todėl būtų gerai, kad komisija laikytųsi savo pozicijų ateitie. Noriu padėkoti taip pat ASEAN delegacijos pirmininkui ponui Langė, e, kuris šį klausimą sekė labai atidžiai ir tikiuosi, kad kitos parlamento kadencijos pradžioje mes mūsų veiks pasiekti galutinį susitarimą. Ačiū. Dabar ponas Langė. Ačiū pirmininkė, komisarė, mėly kolegos. Taip mes esame tvirtai įstikinę, kad prekyba yra gerai tvariam augimui, tvariam vystimusi. Mes rėmėme darybų procesą su Vietnamu. Vietnamas yra šalis, kuri kūrė klėstėjimą savo žmonėms, e, pasiremdama savo prekybos rezultatais. E, septyni dėrybų raundai mums e, atrodė daug žadantis, tačiau klėstėjimą galima užtikrinti tik tai tada, jeigu užtikrinamos geros, tinkamos sąlygos. Keturios rytis ypač mums rūpi, tai yra gyvūnų apsauga, tarptautinių konvencijų laikymasis, pavyzdžiui, saitis E, konvencijos laikymasis užkartans e, priekybą retomis rūšimis. Antra, e, visuomenės įtraukimas į procesą. Trečia, pagrindinių darbo teisų, aplinkos ir socialinių standartų laikymasis. Ypač turint galvoje verslai manęs Vietname ir taip pat reikia e, siekti pažangos tvarumo srityje. Ačiū. Toliau ponas Rinaldi. Ačiū pirmininkė. Tai yra viena iš laisvos prekybos sutarčių, kuri apima visus svarbiausius klausimus, kaip ir kitų darybų atvejais, pavyzdžiui, viešieji pirkimai. Sustarimas neturėtų kenkti e, Vietnamo e, žmonių galimybė įsigyti, pavyzdžiui, ir generinių vaikštų. Tačiau, aiškiai, reikia pasakyti, kad nenorime uh, E, tam tikrų nuostatų dėl e, prekių kilmės standartų. Tačiau reikia pripažinti, kad čia turime reikalą su diktatūra, kur trūksta žodžio laisvės, priespauda patiria mažumos, budistai, e, krikščionių mažumos yra persekiojamos labai mažai erdvės yra pilietiniai visuomeniai. Pavyzdžiui, net tinklaraštininkų būti Vietname yra praktiškai neįmanoma. Taigi, ką komisija ketina daryti, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomas žmogaus teisų apsaugos principų. Ar numatytos sustarime sąlygos dėl vertinimo ar sustarimo sustabdymo Nes reikia garantijų, kad būtų tinkamai gerbiamas žmogaus teisės. Nenorimegi, kad prekybos sustarimai būtų tikslas pat savaime. Jos turi lydėti ir pažanga pačioje šalyje. Ir tokiame kontekste reikia pasakyti, tai yra palyginti specifinis sustarimas palyginti su darybomis, pavyzdžiui, su Malazija arba Singapūru. Tikiuosi, kad e, kitos kadencijos parlamentas bus reiklesnis tokiems dalykams. Ačiū. Toliau panas Zairo dėl. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbėjai nariai, komisijos nariai, man teko garbė būti pranešėjų dėl šios laisvosios prekybos sutarties Inte komitete ir džiaugiuosi tą sutartimi vis pirma dėl to, kad Vietnamas yra augančios ekonomikos šalis su didžiulė rinka. Taip pat tik nedaug kas žino, kad mano šalyje, Čekijos Respublikoje, yra e, nemaža vietnamiečių bendruomenė ir saliginai tai yra didžiausia vietnamiečių bendruomenė 28 es narėse ir būtent dėl tos priežasties aš taip pat mielai ėmiausi šios užduoties. Kaip pranešėjas, džiaugiuosi, kad dėrybos vyksta gera sparta ir kad abi pusės pasiekė pažangos dėl keletos skyrių. Džiaugiuosi ir tuo, kad tikimasi, jog susitarimas abipusiam labai bus pasirašytas iki šių metų pabaigos. Inta komitetas parengė, man atrodo, subalansuotą rezoliuciją, kuria siekiama prisidėti prie dėrybų sėkmės. Uh, Mes patiksliname keletą prioritetų e, šiuose dėrybose, norėčiau akcentuoti juos. Mes norime, kad nuostatos, dėl kurių deramasi šioje e, Lietuvos valgyklos sutartyje, atitiktų PPO reikalavimus. Norime, kad būtų pasiekta prieiga prie rinkos panaikinti visi tarifiniai ir netarifiniai barjerai. Taip pat norime, kad abi pusės gerbtų vieną kitos teisę e, reglamentuoti tokiuose satise, kaip pavyzdžiui, viešosios paslaugos. Taip pat susitarti dėl sąžininkų konkurencijos taisyklių užsienio ir vietos paslaugų teikėjams, ypač užsienio įmonėms. Susitarti dėl e, skaidrios ginčių sprendimo procedūros, kad būtų užtikrintas didesnis prognozuojamumas ir teisinis aiškumas. Ir abi pusės turi būti įsipareigoję įsipareigoja užtikrinti intelektinės nusavybės, fitosanitarijos reikalavimus ir saugos reikalavimus ir galiausiai abipusės turi siekti užtikrinti tarptautinių standartų įgyvendinimą žmogaus teisų, darbo teisų ir aplinkos saugos susitarimų sritise. Noriu padėkoti komisijai už nuveiktą darbą. Ir visiems, padėkoti visiems kolegoms, šešėlėms pranešėjams už konstruktyvų bendradarbiavimą ir tikiuosi, kad uh, kad par parlamentas jam pritars. Ačiū. Ačiū. Toliau hodis ponui Merfi. Ačiū pirmininkė. Iš esmės ši rezoliucija suteikia laisvas rankas stambiam verslui Europoje ir bando prastumti spartų susitarimą dėl laisvos prekybos sutarties su Vietnamu. Žinoma, e, mes privalomai rašome nuostatas dėl žmogaus teisų, gerovės, įmonių, socialinės atsakomybės e, ir čia ir ten. Tačiau iš esmės kelio gairių planas siekiant e, abipusio rinkos atverimo, liberalizavimo ir privatizacijos skirtas tam, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija tarp e, Europos ir Vietnamo įmonių. Raginama parengti ginčių, investuotojams skirtą e, ginčių sprendimo procedūrą, tačiau iš esmės tai užmaskuotas e, nepasotinamas pelno troškimas. Pavyzdžiui, naftos įmonė, kuri veikia pietų Ekvadore, labai daug gavo didžiulį pelną už tai, kad nutraukė savo veiklą, tačiau nukentėjo e, darbuotojai. Taip pat neratifikuota TDO e, konvencija, pagal kurią draudžiama e, naudoti vaikų darbą. Ačiū toliau ponas Belderis. Ačiū pirmininkės čia. Rezoliucija dėl kurios balsuosime, konstatuoja, jog tinkamas dvišalis dialogas tarp ES ir Vietnamo apima ir žmogaus teisės ir kad tai turi būti laikoma esminė prekybos politikos sudėtinė dalimi. Būtent todėl noriu atkreipti jūsų dėmesį į siaubingą krikščionių padėtį Vietname pono, ir noriu padėkoti ponui Rinaldiu už jo išsakytus komentarus. Nežiūrint to, ką mums sako NVO atstovai, kad krikščionys ten jau persikėjami daugelį metų ir dabar tai ta šalis yra aštunta sąraše šalių, kuriuose tai vyksta. Kalnuotose vietovėse Vietname žmonės nebegali grįžti į darbą ne dėl šalyje primamų teisės aktų. E, tai yra, žmonės neturi galimybės teikti paslaugų. E, taip vyksta dėl perteklinio reglamentavimo. Lainė regione, Lango regione e, buvo įvestos politi, policijos ir karinės pajėgos ir žmonių būstai sulyginti su žeme. Žodžio laisvė, toje šalyje tikrai neužtikrinama, to neužtikrina Vietnamo valdžios institucijomis. Institucijos turime pasirūpinti, kad teisės egzistuotų ne tik popieriuje, kad jos sudarytų mūsų vykdomos politikos sudėtinę dalį. Ponas Prust. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Pastaraisiais metais e, stebime, kad Azijoje, Azija tampa svarbi ekonominės pasaulio ekonomikos veikėjų. Vakarų ekonomikos sunkiai atsigauna iš krizės, o Azijos šalis auga 5-6 procentų tempų per metus. ES negali išlikti abejinga. Jau kurį laiką kalbame apie kylančios ekonomikos šalis, kurios yra stiprios ir kurios gali tapti rimtais, tvirtais mūsų partneriais. Dėl naivumo ir kartais arogancijos mes neįvertiname tų šalių e, stiprybių iki galo. 2013 Vietname užfiksuotas 5 procentų augimas, tai tikrai įspūdinga. Negalime praleisti progos e, už, užtvirtinti privilegijuotų santykių su uh, E, tokios e, ekonomikos šalimi. Jau įvyko šeši e, dėrybų su Vietnamu raundai dėl laisvos prekybos sutarties. Dėrybos vyksta abiem, abipusės tenkinančių ritmu. Mes, ES, turime išlaik, ap, ap, užtikrinti mūsų pramonės ir o, jautriausių sektorių interesus, siekdami atverti rinkas. Turime pasirūpinti, kad šis susitarimas būtų naudingas ES. Vietnamas e, gamina e, taip pat inovatoriškas technologijas. Išmanimas technologijų srityje yra ES konkurencinis pranašumas pasauliniu mastu. Esu įsitikinęs, kad šios e, patirties technologijų srityje Europos ekonomika atsigaus. Mes negalime nusileisti Azijai. Mes turime skatinti e, partnerius Azijoje ir siekti, kad Europa taptų konkurencingesnė tarptautiniu mastu. Ačiū. Danke. Ačiū, ponas Martinas. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi dėl šių dėrybų. Tačiau noriu pasakyti, kad priešingai negu mano kolegos, manau, kad reikėtų kalbėti ne tik tai apie rinkos atvėrimą. Pirmiausia, reikia įsitikinti, kad pagal tą susitarimą būtų skatinamas sąžininkas augimas Vietname. Pirmiausiai reikėtų kalbėti apie. E, apie tas problemas, kurių sukelia Europos įmonės dirbančios Vietname. Pavyzdžiui, žemės grobimas. Taip pat e, skyrius dėl žmogaus teisių irgi turėtų būti viena iš tų raudonųjų linijų. E, gyvūnų gerovė taip pat turėtų būti įtraukta į susitarimą su Vietnamu e, ir sanitarnė situacija Vietname, gyvūnų situacija, padėtis Vietname yra labai sudėtinga, jeigu apie tai šnekame su Koreja, turėtume šnekėtis apie tai ir su Vietnamu. Taip pat, nors šitas susitarimas yra labai svarbus, visgi tai yra tik tai žanginė dalis, žanginis žingsnis bendram susitarimui su Azija, kuris turėtų būti mūsų prioritetas. Ačiū, ponas Bilan daugia šalė laisvos prekybos sistema e, rodo, kad tarptautinėme kontekste reikia e, rinką pabrėžto, paremto mm, susitarimo. E, Vietnamas yra ASEAN narė labai dinamiška šalis augant iki 8 procentų per metus ir tikiuosi, kad šitos dėrybos baigsis jau šiais metais ir mes daugiau bendradarbiausime su šiuo partneriu. Reikėtų e, ypatingai akcentuoti laisvą ir vienodą konkurenciją. E, tarifiniai ir netarifiniai barjerai priekybai turėtų būti sumažinti ir panaikinti. Reikia turėti omenyje, kad Vietnamas yra iš tų šalių, kur vis dar pažeidžiamos žmogaus teisės. Todėl e, ir šioje srityje dėrėdamasi turėtumėm akcentuoti pokyčius. Ačiū. E, ponas Langenas, ačiū. Norėčiau pritarti ponui Almunijai kaip jis sakė, Vietnamas yra šalis, kuri yra ekonominės sėkmės pavyzdys. Anksčiau kalbėjęs kolega taip pat sakė, kad daug geriau turėtų susitarimą su keliomis Azijos šalimis, bet kol kas tai nėra realistiška. Todėl tikrai teisingas sprendimas E, pasirašyti atskirai dvišalę sutartį. Su septyniomis iš dešimties mes jau turime vienokį ir kitokį bendradarbiavimą pradėję. Geros ekonomin, geri ekonominiai santykiai turėtų būti susiję taip pat ir su politiniais santykiais. Paskutinį kartą lankydamėsi Vietname 2013 m. rūdienį E, kalbėjome apie tai su mūsų dėrybiniais partneriais ir mane tikrai nustebino tai, kaip komunistų partija atmetė, tiesiog aklai atmetė tokius pasiūlymus. Juos jų šalyje labai palaiko ir aš tikrai stebėjausiu, kodėl ta partija taip aklai atmetė mūsų argumentus. Daug kas naudojasi internetu toje šalyje, bet jeigu tik tai kažką pasakai prieš režimą, iš karto būni nubaustas. Todėl manau, kad parlamentas e, turi pabrėžti komisijai, kad labai džiaugiamės šiomis dėrybomis, bet kitas etapas, kaip ir e, daugumoje kitų. E, dėrybų atveju turėtų būti valstybių narių ratifikavimas. Taigi, džiaugiuosi šiomis dėrybomis ir tikiuosi, kad komisijai seksis toliau dėrėtis. Ačiū. E, Pone Badija Jakučia. Ačiū. ES ir Vietnamas pradėjo dėrėtis 12 metais ir buvo žengta labai svarbių žingsnių, kad būtų susidėrėta iki galo. Tikrai labai džiaugiuosi dėl Vietnamo poslinkių e, darbo teisės ir žmogaus teisų srityje ir tikiuosi, kad šitas susitarimas bus labai svarbus plėtojančias teisės. Taip pat norėčiau pabrėžti tai, kad labai svarbu įtraukti sritį susijusią su tvare plėtra, kurioje būtų nuostatų susijus, pri, privalomų e, nuostatų. E, taip pat norėčiau pabrėžti, kad atitinkami abiejų šalių interesai raudonosios linijos neturėtų būti neįveikiama kliūtis tam, kad dėrybos būtų sėkmingos, nes šis susitarimas be jokios abejonės bus puikia galimybė abiem šalims bendradarbiauti e, ir tiesioginių šiandien investicijų, ir priekybos srityje, taip pat ir strateginėse srityse tarp ES ir ASEAN sąjungos. Tikiuosi, kad tolimesnės dėrybos vyks sėkmingai. Ačiū, ponas Keli. Uh, uh, Ačiū, ponia pirmininkė. Kaip ir kiti čia kalbėjusiai. Aš pritariu tokiams e, laisvos prekybos darybos su Vietnamu. Pastaruoju metu pasirašėme ne vieną sustarimą su Kanada, Pietų Amerika, Koreja ir taip toliau. Ir e, visai verta pasirašyti sustarimą ir su Vietnamu. Vietnamas nusipelno pagirų už pažangą pasiektą pastaraisiais metais. Prieš kažkiek metų nieko apie Vietnamą negirdėjome, tik tai apie Vietkongą, karą ir taip toliau. Pažanga didžiulė ir jau dabar priekybos apimtis tarp Vietnamo ir Europos Sąjungos yra nemenka. 12 metais jis sudaro 23,8 milijonų eurų, 18 milijonų eurų importo ir 5, virš 5 milijonų eurų eksporto. Tiesioginės investicijos sudarė daugiau kaip milijardą eurų. Todėl E, galime suspirti e, šio taško ir e, siekti pažangos, ypač suteikiant daugiau galimybių mūsų įmonėms eksportuoti daugiau į Vietnamą. Be to mes suteiktume galimybės ir mūsų žmonėms gauti darbą ir ištrūkti iš e, nuosmukio, kurį kenčiame trejus metus. Tuo pat metu, kaip sakė kiti, svarbu E, kad Vietnamas puoselėtų žmogaus teisės, kad žmonės turėtų žodžio, galėtų pasinaudoti žodžio laisvę, e, kad būtų užtikrinta žiniasklaidos laisvė. Tikiuosi, kad pavyks pasiekti pažangos ir šiose srityse galų gale. Tai yra puikia proga mums, turime pasinaudoti tą progą. Tikiuosi, kad pavyks e, šias darybas baigti iki metų pabaigos. Ačiū, ponė Pirminkė, nėra vieno norinčio kalbėti spontaniškai, todėl dabar paprašysiu komisarą Almuniją pabaigti šią diskusiją. Ačiū pirmininkė, dėkuoju visiems parlamento nariams kalbėjusiems šios diskusijos metu. E, dauguma pasisakymų atitinka komisijos poziciją, kad šis laisvos prekybos sustarimas, jeigu įmanoma, turėtų būti pasirašytas šiemet ir jis būtų pozityvus dėl daugelio priežasčių abiejoms pusėms. Norėčiau pritarti kai kuriems komentarams e, ir e, išreikštams darimo žodžiams, pirmiausia, žmogaus teisės. Labai svarbu, kad mūsų ekonominiai prekybos partneriai saugotų žmogaus teisės. Apie tai kalbame institucinėme dialoge ir Europos e, Vietnamo partnerystės ir bendradavimo sustarime ir labai atidžiai stebėsime žmogaus teisų apsaugą ir situaciją, e, koks pavojus žmogaus teisėms kyla šioje šalyje dėl darbo teisų, tai darbo klausimai įtraukti į priekybos ir tvaraus vystimos skyrių laisvos priekybos sustarime pagal dabartinio tekstą, dėl kurio deramasi. Mūsų dėrybininkams pavyko sutarti dėl griežtos, griežtų formuluočių, dėl reikalų susijusių TDO. E, taip pat pasiekta pažangos dėl nuostatų, dėl darbo apsaugos klausimų. Kiti dalykai, gyvūnų apsauga, Vietnamas sutiko įtraukti e, šias nuostatas į tekstą. E, Vietnamas norėtų, kad jos būtų apimamas prekybos ir tvariaus vystimos skyriuje, tačiau mes darome spaudimą, kad tai būtų sanitarijos ir finosanitarijos priemonių skyriuje. Taigi dėkoju Jums visiems už e, jūsų indėlį, dėkoju už komentarus ir tikėkime, kad per kitą kadenciją, per pirmuosius kitos parlamento kadencijos mėnesius komisija galės e, jūs informuoti apie sėkmingą darybų pabaigą. Labai ačiū. Danke vielmals, Herr Kommissar. E, dėkui. Dėkojame komisijos nariui. Baigiame šią diskusiją. Toliau. Tarptautinis prekybos komitetas pateikė rezoliuciją balsavimui. E, diskusija baigta, o balsuojama bus nuo 12 valandos šiandien. Toliau pagal darbo tvarkė trumpas pranešimo pristatymas. Pono Peterle pranešimas. Darybos dėl ES ir Japonijos.